Sveiki, pradėkime e, toliau, teskime darbą. 22 klausimas - žmogaus teisų padėtis Europos Sąjungoje. Gerbimieji kolegos, e, kasmetinės ataskaitos rengimas šią temą yra labai ypatingas dokumentas, kurį rengia Lybė komitetas. Nes, kaip prisimenate, mes esame atsakingi už žmogaus teisų ir pagrindinių teisų bei piliečių teisų apsaugą ES. Kaip prisimenate, kovo 30 dieną vyko labai įdomus posėdis ir ataskaitos projektą tuomet pristatė pane Laura Serara. Šiandien mes aptarsime daug pakeitimų, kurie buvo pateikti. Gavome 909 pakeitimus. Atsižvelgdami į numatytą terminą, iki kada reikia pateikti pakeitimus, Ir atsižvelgdami į tai, kad visa tai yra labai svarbu, mes negalėjome parengti dokumento visomis kalbomis. Pone Ferrara, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo, kurie pateikė mano rengto, rengtam pranešimui pakeitimus. Kolegos ir kitos grupės, pavyzdžiui, IMKO dėl skaidrumo, dėl organizuoto nusikalstamumo grupė, dėl vaikų, dėl LGBTI ir, ir kitos. Taigi, kaip minėjote, pirmininkė iš viso pateikta 909 pakeitimai, tai yra daug. E, šis pranešimas buvo visiems labai įdomus, suprantama, kalbama apie patį svarbiausią Europos dalyką. Ir aš pati pateikiau labai daug pakeitimų. Pranešimo projektas, projektui taikoma daug apribojimų, kurių turi laikytis pranešėjas. Todėl pirmą kartą stengiausi renkti dokumentą kuo glaučiau. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti pranešimo struktūrą. Kaip jau minėjau, kai jis e, pirmą kartą buvo pateiktas, tai buvo suskirstytas į dvi dalis. Pirmoje dalyje, instituc, dalyje instituciniai klausimai, o antroje dalyje buvo rašoma apie konkrečius žmogaus teisų pažeidimus. Kai dėl antros dalies, tai e, apskritai norėčiau palikti uh, struktūrą, dėl antros dalies norėčiau palikti tokią struktūrą, kokia yra, o dėl institucinių klausimų, tai norėčiau kreiptis į ES institucijas ir manyčiau, kad parlamentas turėtų pristatyti savo poziciją ir labai aiškiai komisijai pasakyti. pasakyti savo nuomonę. Aš kalbė, rašiau ir apie vidaus strategiją, pats laikas imtis veiksmų ir sureaguoti į ES lygmenių vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Su didžiausiu įdomumu perskaičiau visų pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, juose tikrai radau daug gerų minčių, todėl patobulinau savo pranešimą E, puiku, kad dauguma pritarė mano išsakytoms mintims ir jas dar patikslino. E, stengiausi užtikrinti sanglaudą tarp išorės ir vidaus veiksmų. E, taip pat pateikiau pakeitimus dėl atskirų šalių stebėsenos, dėl Kopenhagos kriterijų. Turime antrą straipsnį kuris, kur, kuriuo galima pakeisti šeštą straipsnį, yra rezultatų suvestinė ir daug kitų įdomių ir naudingų idėjų. Pasistengsiu jas visas įtraukti į galutinį pranešimo projektą. Kai dėl paskutinės dalies, kurioje rašome apie konkrečius pažeidimus, e, turiu galvoje apie žmogaus teisių hartijos pažeidimus. Tai mano tikslas buvo išlaikyti esamą struktūrą, nes jūs prisimenate, kad buvo įtraukta daug makro kriterijų, daug e, PAK kategorijų, buvo rašoma apie konkrečius pažeidimus. Tai norėtųsi išlaikyti makro kategorijų struktūrą nes manau, kad tai padės piliečiams, rinkėjams skaityti pranešimą. Manau, kad labai aiškiai ir griežtai turėtume išsakyti savo nuomonę komisijai. Jeigu patvirtintume visus pasiūlymus dėl pakeitimų, tai struktūra šiek tiek pasikeistų, tačiau tokias dalis kaip saugumas, moter, moters teisės, vaikų teisės, e, neapykantos kurstomi nusikaltimai, LGBTI teisės, pagrindinės teisės, e, taupimo sutaupimo susiję teisų pažydimai. Visą tai reikėtų palikti, nes e, padeda susitelkti tokios antraštės ypač svarbiausius dalykus. suprantama, turėtume pažvelgti ir ankstesnius 2013 ir 2014 metus, nekantraudama laukiu jūsų nuomonių ir jūsų pasiūlymų. Per kitą šešėlinių pranešėjų posėdį mes detaliau nagrinėsime ir jeigu aš prisimenu, tai tas posėdis vyks 31 dieną ketvirtadienį Strasbūrė. E norėtume ir toliau tęsti jau pradėtą darbą, glaudžiai bendradarbiaudami. Tikiuosi, kad galėsime parengti tokį pranešimą, kuriam galės visi pritarti. Mano siekis yra parengti pranešimą, kuriam galėtų pritarti dauguma. O tikėtina ir visi vienbalsiai. Tikiuosi, kad diskusijos mus praturtins, o tas darbas bus visų bendras. Ačiū, ponė Ferreira. Toliau suteiksiu žodį nariams, kurie norėtų kalbėti, bet pirmiausia, norėčiau pakviesti pasisakyti šešėlinius pranešėjus. Pone Gal kalbės vietoje Elizavetos Vozenberg. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš šiandien kalbėsiu už ponę Vozenberg ir perskaitysiu jos mintis, kurias ji parengė Ji negalėjo šiandien atvykti, nes neteko savo sutoktinio, taigi nusiusime jai savo žuojautą. Perskaitysiu, ką ji yra parengusi. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad pagrindinių teisų situacija ES yra visuomet labai jautrus klausimas į kurį reikia, reikia kreipti ypatingą dėmesį ir reikia rimtai įsipareigoti su tuo, kuo rimčiausiai kovoti. Taigi norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Ferrarą už labai sudėtingą ir pažangų darbą. E, Prit tikiuosi ir galutinis rezultatas bus visiems priimtinas o tai turės teigiamą įtaką mūsų įsitraukimui ir apskritai žmogaus teisų padėčiai. Aš pateikiau 53 pakeitimus ir kartu pasirašiau e, po daugeliu pakeitimų, kuriuos pateikė kiti kolegos. Mano frakcija pateikė 134 pakeitimus. Dėl ponios Ferraros pranešimo pirmos dalies dėl institucinių klausimų, manyčiau, kad tai yra pati sudėtingiausia dalis, tačiau tikiuosi, kad surasime bendrą vardiklį. Šiuo metu sutartyse yra nurodoma, kad turi būti gerbiamos pagrindinės teisės, tai nurodoma antrame sutarties straipsnėje ir visą tai reikia kuo skubiau gyvendinti. E, pirmiausia, reikia išnaudoti esamas struktūras, o tik po to kurti naujas. Man ypač svarbu patikslinti, kad sutarties dėl ES veikimo septintame straipsnėje yra nurodytos visos svarbiausios priemonės dėl pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimo ir dėl ES teisės aktų taikymo šioje srityje, todėl aš manau, kad nereikia jokio naujo mechanizmo, tačiau reikia geresnės vidinės strategijos, kurią reikėtų sustiprinti su vieno principo pagalba, kad visos sutartys, nuostatos ir tarptautinės sutartys turi būti tinkamai taikomos, kad praktiškai būtų galima užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Suprantama, žmogaus teisų agentūros vaidmuo turi būti pats svarbiausias ne tik atliekant prevenciją, bet ir kovojant su pagrindiniu teisių pažydimais Europos Sąjungoje. Dėl šios priežasties mes e, skatiname Ferrarą parengti, e, paskatinti parengti duomenų bazę. Ši strategija turėtų atitikti subsidiarumo principas, kad būtų galima užtikrinti, jog ES veikia laikydamasi savo kompetencijų, kaip nurodomas startyje. Dėl antros dalies e, minima, joje minimos įvairios pagrindinės teisės, minima e, jų pagarba, kalbama apie prikybą žmonėmis, žmonių išnaudojimą, e, rašoma apie kovos ir radikalizavimų priemonės raginama imtis priemonių, kuriamis būtų skatinama lygybė, e, lygybė religinių pagrindų, taip pat rašoma apie vaikus, vaikus su negale, asmenės priklausančius mažumoms, pabėgėlius Reikia suintensyvinti pastangas ir užtikrinti visų Romų ES teises, kreipiamas į komisiją, kad ji toliau renktų priemonės kovojant su radikalizavimu, kad būtų greitai parengta Europos teisingumo erdvė. Buvo pateikti pakeitimai dėl dalių susijusių su ekonominė krize ir taupimo pakeitimu e, pranešime yra ir kitų labai jautrių nuostatų, kurios yra jautrios mūsų frakcijai ir mes dėl šių klausimų dar tarsimės savo frakcijoje. Taigi tokį laišką atsiuntė ponia Vozenberg. Ačiū. Peter Niedermüller. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ir aš norėčiau padėkoti Laurai už sudėtingą darbą, kurį atliko per paskutinės savaitės. Puikus dokumentas, dėkoju Jums sritis labai jautri ir jūs labai jautriai, delikačiai į visus tos klausimus pažvelgėte. 909 pakeitimai rodo, kaip politiškai svarbus šis dokumentas ES. Tai yra puikus ženklas. Tai rodo, kad mes visi šį klausimą labai rimtai vertiname. Diskusijos buvo puikios ir tikiuosi, kad ir ateityje tai bus. Visiškai pritariu poniai Ferrarai, kad pranešimo struktūra yra labai svarbus klausimais, mes irgi dėl to esame diskutavę. Manau, kad e, pasirinkome tinkamą kryptį šioje srityje. Man asmeniškai ir mano frakcijai labai svarbu labai svarbi yra pirmoji šio pranešimo dalis, nes joje rašoma apie labai svarbius bendro pabudžio klausimus. Tai yra tarsi teorinis pagrindas, e, kuriuo, visa, e, kuriuo remiasi visas pranešimas. Esu įsitikinęs, kad ES reikia naujų priemonių šioje srityje, nes situacija yra pasikeitusi, susidurėme su naujais iššūkiais E, kitose šalyse yra kitokia politinė situacija ir suprantama, mes turime naudoti esamas priemonės ir institucijas, tačiau turėtume atvirai diskutuoti ir apie naujas priemonės, naujus požiūrius, naujas institucijas ir manyčiau, kad tai turėtų būti labai svarbi sudėtinė būsimų diskusijų dalis. E, daug svarbių temų apriepta tokių kaip diskriminacija, Romai, LGBTI asmenys. Tai yra e, pranešimo pagrindinė dalis. Visiškai pritariu tam, kad būtų parengtas metinės politikos ciklas e, stebint žmogaus teises ir kad būtų parengta kiekvienai šaliai skirta ataskaita kad pati komisija rengtų pranešimus, taip pat taryba, nevyriausybinės organizacijos e, dirbtų šiais klausimais. Tokia strategija gali būti sėkminga tik tuomet, jeigu bus pagrįsta teisės, teisinė valstybė, teisės viršinybė, nes tai yra šankstinė sąlyga gerbent visas teises kurios įtvirtintos tarptautinėje teisėje ir ES teisinė. Svarbu atsižvelgti ir į valstybių narių teisinės sistemas. Reikia įsteigti saugumo ir teisingumo ir laisvės erdvę. Ir taryba, ir komisija yra, dirba šią linkmę ir mums dar reikėtų priminti jiems apie tai. Strasbūre turime labai atvirai aptarti šiuos klausimus ir esu įsitikinęs, kad parengsime labai rimtą pranešimą, kuriam galės pritarti visi ir toks mūsų tikslas. Ačiū. Thank you. And, uh... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Louis Mišeliui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau kartu pasveikinti ir padėkoti poniai Ferrarai už įstabų darbą. Iš tikrųjų, tikrai e, aukšto lygio darbas ir norėčiau kartu poniai gal e, išreikšti e, užuojautos žodžius. Taip, čia buvo priminti Kopenhagos kriterijai. Tačiau tie kriterijai nėra atsitiktiniai, ne, kad ne, ne, nelaikini. Ir labai svarbu, kad jie, jų būtų laikomasi nuolat. Ir tai pasakytina apie visas valstybės narės. Ne vien tik tai tuo, moment, tuo metu, kai valstybė ruošiasi stoti Europos Sąjungą. Čia kalbam iš tikrųjų apie demokratijos principus, pagrindinių teisų laikymasis. E, Ir, ir čia vėlgi tiesiog e, matom, kad e, kai kur kai būna atveju, kada valstybės tiesiog manipuliuoja tam tikrais e, kriterijais ir griebėsi tam tikrų tiesiog atsitiktinių veiksmų. Tad mes turėtume iš tikrųjų turėti objektyvę tam tikrą sistemą, kurie įgalintų stebėti kiekvieną valstybę narį, vadovaujantis tam tikrais e, rodikliais ir, ir tiesiog įvertinti kiekvieną valstybę, jeigu ten nustatyti galimas problemas. Dabar kartu su savo frakcijos atstovais mes turim irgi pateikę pasiūlymų. Na ir dabar norėčiau labai aiškiai pasakyti tiems, kurie baiminasi mūsų intencijų. Taip, viso, visos valstybės narės susiduria su tam tikrais trūkumais. Nėra, nėra ne vienos valstybės narės, kuri absoliučiai be jokių klaidų laikytųsi tų pagrindinių teisių. Ir mano paties šalis ne, ne pati šiaip jau nėra tarp pirmūnų. Ir todėl mes turėtume vėlgi pasitikėti vieni kitais. Tad mes turėtume stiprinti pagrindinės teisės visais lygiais. Dabar dėl kitų frakcijų pakeitimų. Tai taip, čia turbūt dauguma jau formuojasi, kad reikėtų tęsti stebėjimą kiekvienoje valstybėje narėje, kad reikėtų sudaryti tam tikrą švieslentę, kurioje atsispindėtų valstybių narių rezultatai ir sustiprinti pagrindinių teisų agentūros e, vaidmenį Visą tai atsispindi e, ponios Ferraros pranešime, žaliųjų ir e, socialdemokratų frakcijos pakeitimuose. Atkreipsiu dėmesį į 121 pakeitimą. Ja pateikė ponia Vosenberg, šešėlinė pranešėja EPP e frakcijos vardu. Čia šitas pakeitimas, jo esmė tokia, kad reikėtų tęsti stebėjimą kiekvienoje valstybėje Ir čia atitinka ponios gal pozicija, nes per paskutinį šešėlinių e, pranešėjų susitikimą išgirdom, kad EPP galėtų siūlyti kiekvienos atskiros valstybės vertinimą, atsižvelgiant į tai, kiek pasiekta rezultatų. Tad Bet čia vėlgi tas pasiūlomas modelis, e, tai šiaip jau nėra, nes, nesikerta su tuo, kas siūloma, bet tačiau reikėtų vis dėlto e, stebėjimą ir stebėjimo būdus e, suartinti. Na ir dabar norėčiau žinoti štai ką kad EPP galėtų prisijungti prie kitų frakcijų pakeitimų, kad mes iš tikrųjų parlamentas e, aiškiai kalbėtume, kad vėlgi reikalautume tiesiog, kad būtų atliekama stebėsena kiekvienos valstybės narės. O ta švieslentė, kuri minima, yra e, minimumas. Mes siūlom kur kas daugiau. Mes siūlom struktūrinį, progresyvinį tam tikrą mechanizmą, E, kuris atsižvelgtų į Europos semestrą ir tokiu būdu e, komisija tada galėtų pateikti formales rekomendacijas toms valstybėms narėms, kuriuose pažeidžiamos pagrindinės teisės. Ir septintas straipsnis, koks jis yra, aš jį atmintinai moku. Be, beje, jis pagal, po Eidertos garsiosios bylos Astrijoje pakoreguotas, bet vis dėlto tas straipsnis kol kas mums neleidžia eiti toliau, nes e, tas aktyvavimo mechanizmas labai sudėtingas, tam reikia labai didelės daugumos ir absoliučios daugumos, nes, yra, nes kiekviena valstybė gali pareikšti veto e, ir neleidžia tiesiog mums eiti toliau. Tad septinto straipsnio nepakanka, kad pasiektume tikslą. Dabar APP e 210 pakeitimas. Čia vėlgi siūloma imtis pažeidimo procedūros, nustatant pažeidimus, tai galbūt galima tuo pagrindu ieškoti kompromiso. O aš pats pateikiau pakeitimą, kuris apimtų kuo daugiau specifinių pažeidimų. Ir čia vėlgi, tai šiaip jau siūlau štai ką kovą su terorizmu, masinio stebėjimo programą, naujasias technologijas, pavyzdžiui, dronai ar tie orlaiviai nepilotuojami. Ir kartu čia minėtini vaikai, benamiai asmenys. Aišku, mūsų tame pranešime visko neišvardysi, bet tai būtų visiems tam tikri atvejai. Ta tiek, brangus kolegos. Mes iš tikrųjų turėtume pasirodyti vieningi, vieningi e, kalbėdami apie pagrindinių teisių e, ir teisinės valstybės e, principo laikymą, gynimą. Tad mes iš tikrųjų galim šiuo pranešimu parodyti, kad vis dėlto visos priemonės, kuriomis tvirtinam pagrindinės teisės, kad dėl jų tikrai nesiderama. Labai ačiū, o dabar ponia Veržyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, iš esmės sutinku su tuo, kas buvo pasakyta prieš mane. Aš irgi savo ruoštų norėjau padėkoti pranešėjai, nes tikrai buvo puiku, gera dirbti ir norėčiau, kad perduotumėt poniai gal užuojautą Dabar aš šiaip jau mm, labai greitai peržiūrėjau pakeitimus, ne visus taip e, nuodugniai, bet dauguma e, pakeitimų iš tikrųjų mums, de, mums tinka. Aš įsivaizduoju, kad galėtume rasti sprendimą, tai yra nemažai pateikta pakeitimų. Na, o ne. Atrodo, Taip, galėčiau pritarti tą siūlomam pagrindui, būtent kurio parengtas pranešimas, tai mintis tada aiškiau išdėstomos ir manyčiau, kad pranešimo struktūrą verta būtų išlaikyti, kokia ji yra, nes pranešimas taip lengvai tada paskaitomas. Na, o mūsų frakcija pateikė maždaug 70 pakeitimo siūlymų ir nemanyčiau, kad tais mūsų pasiūlymais kažkaip išmuštume pranešimą iš pusiausvėros, mes tiesiog siūlom tam tikrus dalykus, e, kurie dėl tam tikrų e, pranešimo vietų, kurios e, mūsų manimų dar nepakankamos, antai dėl mažumų, dėl romų, dėl LGBT, dėl išorės ir vidaus politikos geresnio dėrėjimo, dėl geresnės asmens duomenų apsaugos irgi siūlom pakeitimus. Atrodo, ponia gal e, minėjo apie taip naujus tam tikrus darbus, bet kita vertus e, jau dirbu su žmogaus teisėmis jau 30 metų e, ir vėlgi praėjo 30 metų ir dabar matom, kad tos pagrindinės teisės tam tikrais atvejais tarsi varžomos, apribojamos ir čia labai gerai kad būtų galima kalbėti apie tam tikrą bent jau minimalę erdvę kaip pirmą etapą, bet būtų galima eiti toliau. Tai yra labai svarbu, kad pagrindinių teisų hartija būtų tokio tikro turinio dokumentas, ne vien tik tai lozungų rinkinys. Ir kaip sakė kolega Louis Mišelis, kad e, vėlgi e, e, tai yra, kad pirmiausia reikėtų, tai yra, kad Europos piliečiai vertina ES pagal tai, kiek laikomasi demokratinių vertybių ir pagrindinių teisų. Ta rodo Eurobarometro aps, at, rezultatai. Ir kartu labai svarbu E, šiaip jau įtvirtinti pusiausvyrą e, tarp e, būtent išorės veiksmų ir vidaus veiksmų, nes ES neturėtų šiaip jau kalbėti apie pagrindinių teisų nesilaikymą išorėje, nesusitvarkiusi savo pačios namuose. Pone Vanberg, žodis jums. Taip, Europos sąjungos valstybės e, narės e, sukūrė Europos sąjungą, kuri e, grindžiama tam tikromis pagrindinėmis vertybėmis, etinėmis vertybėmis ir kartu universaliomis vertybėmis, tokiamis kaip žmogaus laisvė, orumas, kartu teis, teisės viršenybės principai. Tad ES saugo tas bendras mūsų vertybės ir tokiu būdu ir, tokiu, ir kartu vėlgi to, tą turi daryti ir valstybės narės laikydama, laikydamosi proporcingumo principo. Dabar rekomenduoti tam, kad Europos parlamentas ragintų valstybės narės tiesiog pažeisti savo nacionalinius įstatymus, tai, tai aš tai laikyčiau e, vis dėlto nepriimtina. O dabar dokumente yra tokios formuluotės kaip e, migracija, e, e tai yra ne, nes, nesakingos formuluotės, ir ar mes šiaip jau būtinai turim laikytis to paties politinio požiūrio į migraciją, kaip kad pranešėja. Dar paminėsiu, kad aš pati ir mano pačios atstovaujama frakcija ir partija e, smelkia, e, smerkia paskutinius antisemistinius e, išpolius Europoje. Bet kita vertus, Bet kita vertus, vėlgi tai nereiškia, kad mes turėtume e, visi laikytis tų pačių vis dėlto politinių pažiūrų. Ačiū, ponas Jūro, Jūrek. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad rezoliucijos projektas gana vienpusiškas. Ir aš e, apie tai kalbu savo pakeitimuose. Antai kalbama apie tolerancijos trūkumą, bet kita vertus kalbama apie tai, kad e, kartais trūksta tolerancijos e, islamo tikėjimo atstovams, tačiau neminimi išpoliai prieš krikščionius. Antai paskutiniai duomenys paskelbti Prancūzijoje rodo, kad daugiau kaip 200 atvejų, kai buvo suniokotos kapinės, 57 atvejai tai buvo suniokotos krikščionių kapinės. Be to atlikta nemažai išpolių prieš krikščioniškas šventiklas, bažnys. Šiuo atveju mes turėtume atsižvelgti į visas religinės grupės, nekalbėti vieną apie vieną. Ir būtent e, tokie pavyzdžiai, kuriuos aš paminėjau, nepakankamai išryškinti projekte. Tad e, mes pateikėm, kaip sakiau, pakeitimų ir mes iš tikrųjų, manyčiau, parlamentas turėtume atkreipti dėmesį į tokius atvejus ir reaguoti į netolerancijos demonstravimą kartu ir Europoje, ne tik išorės pasaulyje. Bet to dar vienas dalykas, kurio pageidaučiau. Kasgi vyksta tose 28 valstybei nariai? daugumos atstovai pasinaudoja sutarties septintų straipsnių, norėdami tiesiog primesti savo nuomonę mažumai. Bet priminsiu, septintam straipsnėje kalbama apie sankcijas prieš valstybės narės. Mes E, antai per pastaruosius metus e, turėtume pasižiūrėti į Slovakijos ir Kroatijos e, referendumų rezultatus, ten kur buvo sprendžiamas šeimų klausimas. Jeigu mes norim vienos Europos, mes turim įsiklausyti į vieni kitų balsus. Jei šioje rezoliucijoje galėtume kalbėti ir apie išpolius prieš kruotus, sakykim, slovėn. Sako kalbėtojas kruotus, slovėnus, po referendumų ten vykusių, ypač antai Slovakijoje vienas kablelis pusantro karto daugiau piliečių dalyvavo referendume negu kad rinkimuose į Europos parlamentą. Tad jeigu mes tikrai mm, nu, norim būti rimti, mes turėtume mąstyti ir apie tai. Dar vienas dalykas. 21 amžiaus pradžioje mes labai išplėtėm Europos Sąjungą. Pats didžiausias, pati didžiausia plėtra įvyko. Bet kita vertus, Taip, įstojo nemažai valstybių narių, bet kita vertus tai nepaprastas stojimo aktas, bet mes turim vienodai gerbti visas ES valstybės. Taip, mes galime, aišku, pasinaudoti septintų straipsnių, tačiau klausimas, kuo visa tai baigsis Europai. Pone Sipel, ačiū pirminkė, kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, visiškai neprimtina kalbėti apie pirinės teisės Europos Sąjungoje ir sakyti, kad islamofobija ir antisemitizmas ir vandalizmas e, e, kapinėse būtų paminėti toje pačioje vietoje. Jeigu mes Europos Sąjungoje priiminėjame teisės aktus dėl to, kaip ką daryti su pabėgėliais, tai tie įstatymai taikytini visiems, visos valstybės narės yra patvirtinęs tokios teisės aktus arba priima juos, priemė juos įstodamas į Europos Sąjungą ir tai nėra kišimasis į vidaus reikalus. Būtina kritikuoti valstybės narės, kurios nesilaiko tų įstatymų. Pabėgėlių paketas taikomas visoms valstybėms narėms. Ir pagaliau kas yra būtina mūsų darbo ateityje, tai paminėjo Lui Mišelis. Yra pagrindinių teisų pažydimų visose valstybės narėse. Ir pats laikas pagaliau pagalvoti, kur, kur mūsų vertybės gerbiamos, kur jų nepaisoma kai kurių vertybių, kai kurių e, įstatymų nesilaikoma dėl to, kad valstybės narėse trūksta kartais politinės valios. Ne, tai nesusijęs su mūsų priimdamais įstatymais. Šis pranešimas yra labai svarbus ir jis ir toliau bus svarbus. Ką mes turime daryti kaip atskiri parlamentarai yra būtent ir toliau kištis ten, kur mums reikia kištis, kur nesilaikoma įstatymų, ten mes turime e, dirbti kaip e, atskiri parlamentarai, daryti spaudimą varsiems narėms, kad jos praktikoje taikytų tai, ką, dėl ko sutarė e, teoriškai, būtent dėl ES vertybių. Ponas Nidermüleris, ačiū. Dvi trumpos pastabos. dėl kolegų prieš tai buvusių pasisakymų. Manau, kad labai aiškiai turime formuluoti, ir irgi taip jau pasakė, nėra antikrikščioniško judėjimo ar politinės partijos Europos Sąjungoje. Galbūt e, gal kažkur kitose pasaulės, pasaulio dalise taip yra, tačiau ne Europos Sąjunga. O čia yra pranešimas apie minės teisės Europos Sąjungoje. Tai pirma. Antra, jeigu kalbame apie nelegalią migraciją, turime įstikinti, kad tai yra prieglopščio prašantys žmonės. Tai yra žmonės, kurie nori pradėti naują gyvenimą Europoje ir sakyti, kad mes turime juos areštuoti, tai netitinka parinių teisų ir vertybių Europoje. Todėl aš sakau, manau, kad turime kalbėti apie bendrą Europos e, emigracijos ir prielošio politiką, o ne apie nacionalinius e, būdus nes kartais kai kuriuose valstybės narėse toks, tokie sprendimai yra tikrai baisus. Mrs. Uh, Mrs. Lauristin. Pone Lauristin. Labai ačiū. Uh, norėčiau pabrėžti, kad man atrodo, kad čia vyksta diskusija uh, reikia nuolatinio stebėsinos proceso ar mechanizmo ar ne. Ir atrodo, kad žvelgiant kai kurios pakeitimus, tai tai būtų tam tikras kišimasis į valstybių narių suverenumą. Manau, kad turime atsižvelgti labai svarbę e, Europos tarybos patirtį. Ne Europos Sąjungos, o Europos tarybos. Tokios e, stebėsnos e, institucijos dirba savo darbą, nesikiždamos į valstybių reikalus, tačiau konsultuodamas jos e, yra diskusijų mechanizmas. Aš 12 metų buvau tokios e, organizacijos narė. Žinau, ką kalbu. Tai leidžia mums daug geriau suprasti, kaip spręsti šias problemas kiekviena šalia atskirėje. Todėl tai aš raginu nebijoti tų šalių, konkrečių šalių stebėsenos. Tai nieko baisaus. Tas mechanizmas padeda geriau suprasti ir giliai analizuoti bei vykdyti dialogą su valstybėmis narėmis. Parlamentarinė dalis čia yra, yra daug vaisingesnė negu vien tik tai administracinė. Ir mes patys turėtume aktyviai dalyvauti tokiame mechanizme. Ačiū ponas Kipekas. Uh, ačiū. Aš ačiū. Taip pat dėkoju poniai Ferrarai už šį darbą. Noriu pasakyti, kad aš gerbiu žmogaus teisų principus. Manau, kaip žmonės mes, mūsų orumas neturi būti ignoruojamas, žmogaus teisės neturi būti priemonė tik tai kai kurioms grupėms e, skirta. Tai sakau e, tiesiai, nes reikia gerbti net žmogaus teisę, ne tik e, kai kalbam apie kai kurias grupės, nu, kai kalbam apie kai kurios žmonės, pabrėžiant tik tai vienas teisės, tarsi egzistuotų kokios specializacijos siekiant propaguoti savo interesus. Kai kalbame apie žmogaus teisų padėtį, ar nereikėtų minėti pažeidžiamų žmonių, pavyzdžiui, su protinė negalė, vienišų motinų, vienišų tėvų, nedirbančių jaunuolių, bedarbių. Manau, kad to, tie žmonės turi turėti balsas. Taip pat norėjau paminėti tai, kad krikščionis yra persekėjami, kaip minėjo kolega iš Lenkijos. Nepaisant to, kiek mes sutinkame ar nesutinkame, negalime pamiršti, kad krikščionis yra persiokiama grupė. Kaip kolega sakė, kalbame apie e, antislamizmo, antisemitizmo grėsmės, tačiau turiu pabrėžti, kad yra antikrikščioniškumas, e, kuris labai gerai matomas Europoje. Todėl man kelia nerima kai kurios tendencijos šiame parlamente. Strasbūrė, kai kalbėjome apie Keniją, jos matėsi taip pat praėjusią savaitę. Kai kas mano, kad e, žmonės tiesiog žuvo dėl to, kad jie žuvo. Bet juk jie žuvo dėl to, tie vaikai žuvo dėl to, kad jie tikėjo Jėzumi Kristu. Todėl prašom neužsimerkti, e, kai krikščionis kenčia ir čia Europoje. E, Jeigu norime apsaugoti musulmonų ir žydų bendruomenės, tai gerai, bet turime garantuoti religijos laisvę visų pirma. Turime gerbti piliečių e, kultūrinį ir religinį kontekstą. Kai kalbame apie žmogaus teisės, tai būtina prabrėžti vieną atvejį Prancūzijoje, kur žmonės, nesakyčiau, kad persekėjami, bet baudžiami už tai, kad Jie nešioja šeimos simbolį, rodantį vyrą, moterį ir du vaikus. Ačiū, aš manau, kad tai nedemonstruoja pagarbo žmogaus teisėms. Pone Kinga. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Ferrarai už šį darbą. Na, jis suteikė mums galimybę aptarti labai svarbę temą. sutinku su daugeliu žmonių, kurie minėjo tai, kad metinis žmogaus teisų padėties stebėjimas yra svarbus. Kartais mes galvojame, kad esame nepažeidžiami, kad turime imunitetą, kad žmogaus teisų pažeidimai vyksta kažkur toli tik tai. Taip nėra. E, Aš esu tikra, kad e, net ir šiuo metu vyksta negerų dalykų ir visiškai čia pat. Demokratinės valstybės ir žmogaus teisų pažeidimai dažnai e, vyksta ir jeigu atidžiai to nestebėsime, tai tokie įvykiai praslys prokis. Čia yra priemonė, kuri yra skirta stiprinti demokratiją ir jeigu mes suvokiame, kad turime tokią priemonę savo dispozicijoje, tai mes geriau sugebėsime padėti ir kitoms šalims. Tai nėra vien tik priemonė, e, priemonė sukurti modelį. Kai 12 metais ES gavo Nobelio premiją, tai buvo paskatimas mums būti dar budresniems. visame pasaulyje piliečiai, ypač imigrantai, yra aukos, kaip pažiūrimos žmogaus teisės. O tai yra priemonė tikrinimui ir demokratijai. Todėl norėčiau prisijungti prie tų, kurie sakė, kad tai reikia stiprinti metinės stebėsinos mechanizmą. Pone Ernst, ar norėtumėte kalbėti? Ja, ähm, ja, vielen Dank. Also, ich will mal ganz. Ačiū garsiai ir aiškiai norėčiau pasakyti. Jeigu manote, kad krikščionys yra persekiojami Europos Sąjungoje, tai jūs tikrai nerodote pagarbos tiems krikščionėms, kurie yra persekiojami ne Europos Sąjungoje. Ir logiška, kad kalbėtume, bet e, sakyti, kad Europoje krikščionys sistemiškai persekiojami, kad vyksta toks sisteminis žmogaus teisų pažeidimas, ne, to negalima pasakyti apie Europą. Kas norėtų remti krikščionių teises ir suprantama, tai ga, turite teisę daryti, tai turėtumėte remti tuos krikščionis, kurie, kurie yra pabėgėlių stovyklose Sirijoje ir Ake šiuo metu. Uh, E, Irako kunigas teigia, kad mes e, taikos pasieksime tik tuo met, jei susivienysime su sunitais ir kitų religijų atstovais. Todėl tikrai e, prašau suprasti situaciją ir nepažeisti proporcingumo. Ponas Jurek. pirmininkė. Norėčiau šiek tiek e, pasitaisyti. E, nei ponas Kripek, nei kas nors kitas nekalbėjo apie krikščionių persekiojimą. Ir jeigu mes kalbame apie antisemitizmą ar islamofobiją šioje rezoliucijoje, tai nesakome, kad žydai ar musulmonai yra persekiojami kurioje nors valstybėje narėje. Mes kalbame apie priešišką nusiteikimą Ir galbūt taip yra todėl, kad turime labai daug netolerantiškumo patirties savo valstybėje narėje. Nenorėčiau prašyti pirmininkės e, prieštarauti oficialiai kuriems nors teiginiams, bet aš pats e, objektyviai prieštarauju uh, E, žydų ar musulmonų kapinių išniekinimui mes neturėtume e, palaikyti vandalizmo, tai yra neapykantos kurstomi veiksmai. Ir aš daugiau savo pastabą skiriu kalbėjusiems prieš mane. Mums reikia užtikrinti, kad visi būtų apsaugoti nuo neapykantos nusikaltimų, nuo vandalizmo ir nuo panašių reakcijų mes turime visi reaguoti. Solidarumo Europa, socialinės taikos Europa. Mes turime kovoti su neapykanta, o ne kurti ideologijas, kurias būtų galima pasitelkti grasinimams. Ačiū. Ačiū. Kalbėsiu vengriškai. Ačiū pranešėjai, poniai Ferrarai. Ji nagrinėjo labai svarbų klausimą, tai yra žmogaus teisų padėti Europos Sąjungoje. Pagrindinės teisės reiškia ir galėjimą kalbėti savo kalbą, e, tvarkant administracinius klausimus švietimo srityje, kasdienėme gyvenime. Turint tai galvoje, ypač svarbu pasakyti, kad tra tradicinės nacionalinės mažumos taip pat turėtų būti svarbios, reikėtų išsiaiškinti, kokias galimybės turi mažumos naudotis, kalbėti savo kalbą. Ir tai yra įvairovės užtikrinimo garantijos Europoje. Tai svarbu ne tik Europos Sąjungoje. Pačioje Europos Sąjungoje irgi reikia turėti tai galvoje gyvendinant kaiminystės politiką. Norėčiau kreiptis į ES komisijos atstovą, ar norėtų kas nors uh, kalbėti komisijos vardu? Nėra prašymo kalbėti. Puiku. Pabaigoje norėčiau paprašyti ponios Ferraros apibendrinti pasisakymas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti žuojautą poniai ir uh, Vozenberg. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Jūsų indėlis buvo ypač svarbus, jūsų parama buvo brangi. Uh, Norėčiau padėkoti ir kitiems šiandien pasisakiusiems kolegoms. Europos parlamentas arba tiksliau Europos Sąjunga turi veikti aktyviai, nes Europos Sąjunga turi užtikrinti pagrindinės teises ir turėtų pasiūlyti galimas jų užtikrinimo priemonės. Manau, kad visi pritarėme tam, kad reikia nuolat stebėti situaciją. Na, tai ne kokia nors inkvizicija, ne gėdinimas, o tai informacijos kleidimas, kad visiems būtų aišku, kokia yra situacija atskirose valstybėse narėse svarbu, kad visi suprastume, kaip ir kada reikėtų įsikišti, kad situacija nesitestų, o kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, kad būtų galima užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams. Manau, kad mums reikia pasinaudoti jau turimomis priemonėmis, tačiau turime suprasti, kad tos priemon, tų priemonių, kurias turime, nepakanka. manau, būtų naudinga turėti daugiau priemonių, suprantama, atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Nereikia kištis į atskirų valstybių narių teisės aktus, bet gerbent subsidiarumo principą, svarbu būtų turėti kokias nors priemonės, kurios padėtų geriau stebėti kiekvieną valstybę narę ir pasiekti geresnės žmogaus teisų apsaugos. Kaip teigia ponė Kenkiai. Mes pavargstame nuo užuojautos, tačiau mes vis tiek turime išlikti budrus. Tik taip galime užtikrinti aukštą pagrindinių teisų apsaugos lygį. Kai dėl migracijos politikos, tai reikėtų pabrėžti, kad kalbame at, pranešime apie pagrindinių teisių apsaugą. Ir kaip žinote, yra dar vienas strateginis dokumentas dėl situacijos viduržėmio jūros šalyse. Tačiau aš dabar norėčiau susitelkti ties šią temą, tai yra pagrindinėmis žmogaus teisėmis, teisėmis visiems. Nėra atskiro, atskirų žmonių grupių, kurių teisės turėtų būti gerbiamos. Ir prieklopščio prašytojai nėra atskira grupė. Mes nenorime kištis į valstybių narių kompetencijos rytis kalbame apie apeliacijas, skundus, apie perspėjimus, bet pačios valstybės narės taiko savo teisės aktus tame tarpe ir prašantiesiems prieglopščio. E, tai jų teisės. Dėl tolerancijos tam tikrų religijų atstovams, tai pranešime nurodyta yra pateikta ir pakeitimų šią temą rašoma, kad islamofobija, taip pat afrofobija kartais atrodo, kad religiniai principai, minties laisvė, žodžio laisvė, šie principai dažnai pažeidžiami. reikalinga pagarba e, religijų atstovams ir asmenų įsitikinimams. Bet darbą tęsime. Tikiuosi, kad rasime kompromisus dėl visų pasiūlytų pakeitimų. Esu pasirengusi dirbti bendradarbiavimo dvasia. Iki šiol puikiai pavyko ir esu įsitikinusi, kad pasieksime gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū, ponė Ferrera. O dabar norėčiau pasakyti, kad šešėlinių, posi, šešėlinių pranešėjų posėdis vyksta Strasbūre plenarinėje sesijos metu, o Libe 25 birželio bus nukeltas svarstymas ir šis svarstymas vyks ne gegužės 4, o gegužės 25. Komisijos atstovai atvyks 16.30 dėl kito klausimo, todėl darome pertrauką iki 16.30.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

Okay, dear colleagues, we were... Brangus kolegos, eikim prie darbo atvarkės 22a punkto. Pasikeitimas nuomonėmis po pirmininkų sueigos sprendimo priimto balandžio 30 dieną susijusio su poveikiu, kurį turėtų valstybės, kurios nors narės sprendimas gražinti mirties bausmę. Rangus kolegos, balandžio 30 dieną pirmininkų suiga mm, pateikė šį klausimą mūsų komitetui e, kad mes pasvarstytume iki kitos pirmininkų sueigos, kuri vyks gegužės 13 dieną. Ir dabar žodį suteiksiu poniai Miku, kad šioji tartų įžanginį žodį, o po to e, kolegoms, kurie norės kalbėti. Ačiū pirmininkė. Labadiena po pietų. Dar kartą norėčiau Jums padėkoti, kad galim keistis nuomonėmis šiuo klausimu. Pirmininkas Junkeris ir komisijos vicepirmininkas Timerman praėjusią savaitę jau padarė pareiškimus šiuo klausimu. Ir dabar eisiu tiesiai prie klausimo esmės. Pagrindinių teisių hartijos antrame straipsnėje draudžiama, e, draudžiama e, nuteisti bet kokį asmenį mirties bausmę ir įvykdyti mirties bausmę. Europos e, žmogaus teisų teismas nu, nustatė, kad, kad mirties bausmė prieštarauja konvencijos pagrindiniams straipsniams. Tad dabar e, mirties bausmės panaikinimas yra viena sąlygų e, šalims e, norinčioms pasidaryti ES ar ES tarybos narė. Ir dabar taip suprantu, kad jūsų pirmininkų sueiga pateikė jums atsakyti į šį klausimą. Dabar kokia, pozicijos, kokia komisijos pozicija? Be abejonės, kad jeigu būtų gražinta tokia svarbiausia, tai yra mirties bausmė, tai tai prieštarautų ES svarbiausiams vertybėms. Jeigu valstybė narė gražintų mirties bausmę, tai tada e, to padarinys būtų sutarties 7 straipsnio nuostatų taikymus. O 7 straips, straipsnėje kalbama apie vertybės, kurios minimos antram straipsnį, tokios kaip e, žmogaus orumas ir žmogaus teisų gerbimas. Septintame straipsnėje numatomos e, suspensijos tam tikrų teisių, e, išplaukiant iš to, kai valstybė narė taiko e, sutartis ir kartu, kartu turima galvoje tos valstybės narės balsavimo teisės taryboje. Bet kita vertus, pagal sutartis nenumatyta galimybė valstybėms narėms išstoti iš ES bet numatytos septintame straipsnėje sankcijos, sankcijų mechanizmas, e, kad būtų galima laikytis antrame straipsnėje įtvirtintų pagrindinių teisių. Na ir dabar dėl situacijos Vengrijoje, štai ką noriu pasakyti. Komisijos pirmininkas Junkeris praėjusią savaitę pareiškė, kad ponas Orbanas turėtų paaiškinti, kad jis neketina gražinti mirties bausmę. O jei tai būtų jo ketinimas, ir dabar cituoju e, Junkerio žodžius, tai būtų tada kova. Komisija suprato, kad Vengrijos vyriausybė neturi planų imtis e, konkrečių žingsnių, kad gražintų mirties bausmę ir kad e, ministras pirmininkas patikino pirmininką Šulcą, kad Vengrija gerbs, laikysis visų ES sutarčių, ir teisės aktų. Ir čia vėlgi praėjusią savaitę pasirodė spaudos pranešimas pono Šulco. Vis dėlto, jeigu Vengrijos vyriausybė gražins mirties bausmę, taip noriu pabrėžti štai ką, kad komisija tada pasirengusi nedelsdama pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis tam, kad užtikrintų, jog Vengrija ar bet kokia kita valstybė narė laikytųsi įsipareigojimų pagal ES teisę ir, ir būtent Hartijos antros straipsnio vertybių. Nes priešingų atveju tai būtų Europos vertybių aiškus pažeidimas. Pirmininkė, labai ačiū. Pone Miku. Dabar galim suteikti žodį koordinatoriams. Pone Sipel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Miku už e, įžanginį žodį. Taip aš ir tikėjausi e, e, būtent tokio pareiškimo. Dabar ne per seniausia mes gavom laišką iš Vengrijos EPP delegacijos ir tame laiške paaiškinta, kad vis dėlto tai, ką ketina daryti Vengrijos vyriausybė, tai nereiškia tiesioginio mirties bausmės gražinimo. Maničiau, ponas Orbanas ir jo vyriausybė vis dėlto žaidžia su ugnimi. Ką reiškia, jeigu ES e, valstybė, jeigu iš tikrųjų neketinama gražinti mirties bausmę, tai kam tada kalbos apie tai? Geriausių atvejų, manyčiau, E, ponas Orbanas tiesiog e, nori, nori įtvirtinti savo pozicijas pagal e, debatuose. Nes iš tikrųjų nelengvai, nesunkiai rasi piliečių, bet kokioj valstybei nariai, kurie pageidautų, kad būtų gražinta mirties bausme, bausmė. Tad manyčiau, čia tikrai neatsakingai elgesi ponas Orbanas demonstruoja, kalbėdamas apie mirties bausmės gražinimą ir, aišku, suvokiam, kokie būtų padarniai, jeigu tai būtų pasielgta. Dabar dar vienas dalykas. Jei pirmininkų sueiga nuspręstų, kad mums nereikėtų toliau svarstyti šito klausimo, tai priminsiu, praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje buvo kalbama apie, apie e, vėlgi esą tam tikrą uh, piliečių nuomonių tyrimą, kuris buvo atliktas Vengrijoje, kurį minėjo ponas Orbanas, tačiau šio tyrimo nebuvo. Iš tikrųjų, vyko tyrimas, tačiau buvo apklausiami piliečiai dėl migracijos ir terorizmo ir čia viskas suplakta į vieną krūvą, tai nepriimtina. Tad čia tiesiog atsirenkami tik tai tie dalykai, kurie tinka pono Orbano e, politikai. Kartu kalbama apie, sakykime, pabėgėlių e, laikymą kalėjimuose. Tai visiškai nepriimtina Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia Holmaja. Aš turiu pasakyti kad stebiuosi dėl, dėl to tokio dirbtinio pykčio, nes mirties bausmės gražinimo grėsmė visada iškyla, kai kalbam apie apskritai labai rimtus nusikaltimus. Bet juk ai, girdėjom, kad Vengrijos vyriausybė pasakė, jog neketinanti gražinti mirties bausmės jokių pavydalų. Tam mes turėtume pirmiausia sveikinti, džiaugtis tuo Nes juk niekas tikrai nepageidautume, kad ES kurioje nors valstybėje narėje būtų mirties bausmė. Ta aiškiai pasakė Vengrijos teisingumo ministras, kartu Vengrijos vyriausybės atstovas, vyriausybės e, spaudos atstovas. Tad aš čia nematau, kad būtų verta diskutuoti. Na, o dabar dėl kitų paminėtų dalykų. Tai štai ką norėčiau pasakyti. Tam tikrose srityse e, populistai, politikai tiesiog kursto tokias dirbtines diskusijas apie migraciją, bet čia jau diskusijos visai kita tema ir nereikėtų čia plakti jūsų mūsų aptariamų dalykų. Antai vėlgi e, Čekijos Respublikos vienas ministras prabilo apie e, referendumą, e, vėlgi migracijos kontekste. Tad visos tos diskusijos apie imigraciją labai sudėtingos, ypač kai kuriuose pokomunistinėse valstybėse. Antai matom padėti Lenkijoje, deš, de, de, de, dešiniojo, kraštutinio dešiniojo skart, e, sparno kartais politikai ir veikėjai e, eskaluoja e, diskusijas apie migracijos pavojus ir panašiai. Ir tokiu būdu kurstoma žmonių, kurstoma žmonių pyktis. Tad apie tai aišku verta kalbėti, tačiau ne mūsų aptariamo klausimo kontekste. Grįžtant prie Vengrijos į mirties bausmę e, iš tikrųjų Vengrijos vyriausybė, vyriausybė rimtai nesvarsto tokios galimybės. Tad aš čia nematau jokio, jokios prasmės aptarinėti. Ačiū. O dabar ponė, pona Hahalau, kuri pakeičia poną Kirkopą. Ponas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Orbanas ir Vengrijos vyriausybė labai aiškiai pasakė, kad jie neketina gražinti mirties bausmės. Ir dabar grįšiu prie to, ką pasakė ponė Sipol, tai ko, kokia prasmė tada aptarinėti tokio galimo veiksmo poveikį. Tačiau iš tikrųjų pripažįstam, kad netokia jau menka Europos piliečių dalis prieštar, neprieštarautų mirties bausmės gražinimui. Deja, mūsų parlamentas nuolat panaudojamas kaip platforma, kad būtų, kurie, kurios pagrindų e, neteisėtai užsipuolamos demokratiškai išrinktos valstybės narės E, vyriausybės. Mes nuolat girdim pasisakymų, kad ponas Orbanas ir jo vyriausybė nuolat pažeidinėja Europos teisės, e, Europos vertybės. Tačiau kas tas vertybės formuoja, kas sprendžia, kurios vertybės yra Europos, kurios ne? Antai liberalai sako, mini, kai jie mini e, Europos vertybės, tai jie daugiausia kalba apie savo darbo tarkę, tačiau nebūtinai visi europiečiai jie pritarė. Kaip jau sakiau, Vengrijos žmonės išrinko e, politikus ir, ir savo vyriausybę ir, ir iš tikrųjų ta vyriausybė atstovauja Vengrijos, e, Vengrijos e, valstybei, o kadangi Vengrija yra ES valstybė, tai jos vertybės yra kartu ir ES vertybės. Ačiū pirmininkė, neturiu ką daug pasakyti apie mirties bausmę, apie pono Orbano pasisakymus. Man mirties bausmė yra barbariška viduramžių praktika, bet kur pasaulyje, ji neturi vietos ES, tačiau nereikia apie tai kalbėti, nes mes žinome, kad ponas Orbanas provokuoja visą laiką, rodo didelį pirštą visiems, tos Europoms vertybėms ir visi žinome, kad tai nereiškia, kad mirties bausmė bus įvesta Tačiau mes, dėl ko mes norėjome padiskutuoti apie tai, yra klausimynas, kuris buvo išsintinėtas. Cituoju. Komisaro Timermanso tinklaraštyje klausimą, ar viešosios konsultacijos yra gerai, bet viešos konsultacijos panaudojant klaidinčius klausimus negali būti laikoma sąžiningų pagrindų E, renkti apklausas. Rekomenduoju jums visiems paskaityti, tai yra oficiali komisijos e, nuomonė. Taigi įdomu, jeigu tai yra komisijos nuomonė, kada komisija imsis veiksmų. Ar ponas Timermansas valdo per tą tinklaraštį, ar jis gali panaudoti komisijos galės, kad apsaugoti ES vertybės. Ką jis turi daryti pagal sutartis, tai yra jo darbas, už tai jam mokama. Taigi įdomu, ką jis darys. Ir paskutinis klausimas EPP, nes aš visiškai pritariu ponios Holmeier žodžiams, aš jai už tai esu dėkinga, taip pat sutinku, kad populizmas egzistuoja daug kur, tai nėra vienos politinės ar kitos politinės partijos monopolis, jo yra ir mano šalyje. Klausiu EPP frakcijos, kiek dar ponas Orbanas turi nueiti, kol jūs pasakysite, kad jis nebeatstovauja PP vertybių ir negali būti mūsų šeimos narys. Aš nesu PP narė, tačiau jūs taip pat duodate signalą ir išorės pasauliui. Manau, kad tai susiję ir su Europos vertybių patikimumu, kurias, kaip mes visi sakome, giname. Taigi mes visi, skaitame PP, turime pasiūsti signalą, kad tokia, toks vėjus ir tokia praktika nes tai nėra vien jo nuomonė, tai yra vyriausybės politika. Ir kiek dar EPP tai toleruos? Ponas Ernst. Pone Ernst. Noriu pasakyti du dalykus vakar Irano delegacija iš jų parlamento, iš Teherano aplankė mus, mes jiems aiškiname, kodėl mes esame prieš mirties bausmę, aiškiname, kodėl mes sakome, kad teisė į gyvenimą yra esminis civilizacijos veiksnys. Bet jie sakė, galima kalbėti apie viską juk. Tai nėra blogai diskutuoti. Aš nenorėčiau girdėti tokių e, signalų, norėčiau girdėti iš Vengrijos signalus apie žiniasklaidos laisvę. Tokie signalai tikrai būtų palankiai sutikti. Jeigu viskas e, tęsis taip toliau ir iš to šalies gausime vis to, tokius pačius signalus, tai turiu pasakyti, kad tai yra skausminga. Iš esmės, Tai rodo, kad Vengrija nori nu- nutolti nuo pagrindinių laisvių hartijos, pagrindinių teisų hartijos ir nuo Europos vertybių. Manau, kad negalime su tuo sutikti, ar kalbėtume apie Vengriją, ar apie Čekiją, apie bet ką kitą. Žinau, kokia situacija yra. Visiškai teisinga kritikuoti savo šalį ir kitas šalis. Jeigu to nedarysime, tai bus didžiulė klaida. Todėl labai svarbu, kad šie klausimai būtų aptariami šiame Libė komitete, kad mūsų žinia būtų siunčiama teisingai. Pone Sargentinė, žaliai. Ačiū pirmininkė. Vasarą diskusijoje Vengrijoje, kai pradėjus kalbėti apie mirties bausmę, jos negalime užglaistyti pasakius, Na, aš tik norėjau sokratiškos diskusijos, atsiprašau, reikia leisti visiems sakyti, ką jie mano. Ir tada vėl viskas bus normalu ir gerai. Jeigu vyriausybės atstovas spaudai pasakys, kad mes neplanuojame gražinti mirties bausmės, atmosfera jau bus sukurta ir nieko nepadarysi. Aš džiaugiuosi, kad man netenka girti, ginti Fidesz politinės partijos šiame parlamente, sakant, kad e, mes džiaugiamės pono Orbano aiškių pasisakymų. Aš nenoriu kalbėti apie e, mirties bausmę ar konsultacijas dėl migracijos. Aš norėčiau, kad komisijos atstovai ką nors apie to pasakytų, nes parlamentas pareiškė tokį norą ne diskutuoti apie mirties bausmę, bet taip pat ir kalbėti. Buvo tai patikslinta Šulco pirmininko darbuotojų, kad mes neturime apsiriboti vien tik tai diskusiją apie mirties bausmę. Atsiprašau, bet aš e, minėsiu, kartuosiu kolegų žodžius. Nepakanka, kad komisijos narys atsakingas už pagrindinės teisės e, pateikė savo asmenę nuomonę savo tinklaraštyje apie diskusiją Vengrijoje apie diskusiją apie migraciją. Aš manau, kad pats laikas veikti mūsų teisinės valstybės e, taisyklėms. Neužtenka, kad pasakyti, kad konsultacijoje pateikti klausimai e, e, veda prie tam tikros išvados, kad jie lygina terorizmą su migracija ir taip pat sugestijuojama tokia politika, kuri netitinka Europos politikos. Jeigu siūloma priimti griežtesnius migracijos reglamentus negu kad Briuselio politika, arba klausimą, ar norite, kad migrantai neteisėtai kirstų, e, migrantai, kurie kerta Vengrijos sieną, būtų lengviau gražinami, tai tuomet mes nutolsime nuo bendrosios prieglaušio imigracijos politikos, kas legalizuoja Vengrijos atvejaus e, analizę ir tam yra teisinės valstybės mechanizmas. E, skausminga matyti, kad daugiau kiniečių sugeba nusipirkti pasą Vengrijoje, negu kad pabėgėliai gauna statusą pabėgėlių Vengrijoje. Ir ši konstatacija, aišku, kainuoja daugiau negu išleidžiama padėti migrantams Vengrijoje. Yra daug priežasčių atlikti tokį tyrimą ir aš manau, Facebooko tinklaraštis e, komisaro Timavroso parodė nepagarbą šios temos rimtumui. Ačiū. Ačiū, ponia Gal, dėl posėdžio tvarkos. Pirmininkė, koks darbo karties klausimas yra? Kiek aš suprantu, darbo karties klausimas yra susijęs su pirmininkų sueigos sprendimu dėl pos, galimo į, e, poveikio valstybei nariai, jeigu jį nusprendžia gražinti mirties bausmę. Ar čia darbo atkarkės klausimas yra Vengrija ar 22a punktas. Čia yra svarbus patikslinimas. Jeigu toks darbo atkarkės klausimas yra, tai prašom jo laikytis. Kalba ne apie Vengriją, ne to pirmininkų suėga paprašė mūsų komiteto. Aš nesu atsakinga už darbo atvarkę, Tačiau noriu pastikslinti, kad mes nenorime diskusijos dėl mirties du bausmės, mes norime diskusijos dėl to klausimyno. Sutinku su pana Gal, kad visada kalbant apie vieną šalį, nes mums reikia iš tikrųjų mechanizmo stebėti visas šalis, tada nereikėtų kalbėti apie vieną atskirą šalį kiekvieną kartą. Yep. Uh, maybe I will read the letter. Paskaitysiu laišką, kurį atsintė Martinas Šulcas, Europos parlamento pirmininkas, mūsų komiteto pirmininkiai. Pone pirmininkė, informuoju Jūs, kad šiandien pirmininkų suėga nutarė perduoti šį klausimą pilietinių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetui kitą savaitę, kad e, kitą savaitę pirmininkų suėga galėtų tinkamai grįžti prie šio klausimo per savo posėdį. Atsižvelgiant į visas taikytinės nuostatas, skaitant sutarties nuostatas dėl pirmos Europos Sąjungos e, Europos Sąjungos pagrindinių teisų antros straipsnių 6.13 jo protokolo, iš e, Europos e, žmogaus teisų konvencijos. Kokia būtų, koks būtų poveikis, kai kalbant apie ES e, narės teisės ir statusą, jeigu ta valstybė narė nuspręstų sugražinti mirties bausmę. Tai reiškia, kad Vengrija laiškė nėra minima. Bet ponia Ferrera dabar jums žodis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad kiekvieną kartą, kai kalbame apie Vengriją, turime atminti pono Orbano žodžius, kurie, man atrodo, e, padarė įspūdį visiems. Turime atminti tai ir mano pranešimo apie pagrindinės teisės kontekste. Manau, būtų anachronistiška kalbėti 15 metais apie mirties bausmės gražinimą Europos šalyje ar kur nors kitur. Tai būtų baisus žingsnis atgal. Ir tai būtų labai blogas ženklas, jeigu valstybė narė, Europos valstybė narė tai padarytų. Aš suprantu, kad ponas Orbanas neketina gražinti mirties bausmės. Nepaisant to, spaudoje buvo rašoma, kad ES galėtų pakeisti savo standartus pagal pasak pono Or Orbano, nes dauguma, jeigu dauguma manytų, kad mirties bausmė yra naudinga ir būtina. Manau, kad svarbu labai aiškiai pasakyti, kad teisė į gyvenimą yra pagrindinė teisė, kuri yra įrašyta pagrindinių teisų hartijoje. Ir E, ją suabejoti negalima. Aš turiu dar vieną klausimą. Nemažai kolegų paminėjo e, ryšį išvelgiamą tarp migracijos ir terorizmo. Man atrodo, tai yra tam tikras e, terorizmas, kuris nutaikomas į mūsų piliečius, teikiant tokį klausimyną, kuomet migracija minima šalia teroristinių išpolių ir Vengrijos piliečių skurdinimo, pernikat laidžios politikos vykdomas Europos Sąjungoje. Čia Europos Sąjungoje kalbame apie solidarumą, bendradarbiavimą, pagrindinės teisės, e, pirklapšio prašantiems žmonėms ir tuomet išdalinami tokie klausimynai. Man atrodo, kad tokius reiškinius reikia pasmerkti griežtai. O, o dėl nelegalios migracijos ir e, gražinimo net, neteisė migracija nebūtinai yra nusikaltimas. Tai nėra nereguliari migracija, bet tai nėra nusikaltimas. Man atrodo, čia bandoma e, susijęti tą nereguliarią migraciją su nusikaltistimu ir tai yra blogai. Tai yra gėda, ES turėtų pasiūsti aišku signalą dėl mirties bausmės ir taip pat dėl šio labai nemalonaus bandymo susijungti, suvienodinti terorizmą su migracija. Toliau diskusija, ponas Engelis. Madam President, on the... Uh, Gerbiamoji pirmininkė, rizikuodamas, kad iš savo frakcijos sulauksiu pastabų dėl posėdžio tvarkos e, vedimo, jaučiuosi šiek tiek priblokštas, e, kad mes tengiamės e, kalbėti neutraliai, bet iš tikrųjų ta tema nėra neutrali. Nes visuomet iškyla ta pati figūra, tas pats asmo, ta pati vyriausybė Ir tikrai tai nėra pats didžiausias malonumas ir tikrai nejaučiu jokio pasitenkinimo dėl to. Ir nesinori dirbti net tokioje atmosferoje, tačiau dėrėtų pasakyti, kad kai baigėsi dikta, diktatoriškas laikotarpis Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje, mes svarstėme buvo svarstoma ar įvesti mirties bausmę. Ir tas asmuo naudojasi tokiomis pačiomis priežastimis kaip ir anksčiau. Neprisimenu, kad koks nors kitas ne vakarų valstybės vadovas nuo 2004 metų, kai dauguma vidurio ir rytų Europos valstybių prisijungė prie ES, būtų svarstę iš naujo įvesti mirties bausmę. Visą laiką kalbame apie tą patį asmenį, tai kartojasi ta pati istorija. Ir problema tokia. Visuomet jausios nemaloniai dėl tos pačios šalies, partijos, asmens reiškinio. Uh, Ir klausimas iškyla toks, pirmininkė. Vėl darome tą patį. Vėl, vėl taip pat svarstome tos pačius dalykus ir žiūrime, kaip toli galime eiti. Niekas taip aiškiai nėra pasakęs, kad yra tiesi linija nuo terorizmo iki migracijos, iki poreikio E, laikyti uždarytą, apsaugoti šalies biudžetą, kad jis nebūtų leidžiamas svetimiesiems. Ir mes viską ne, ne, nepateikėme neteisingo vertimo, nebent pati vyriausybė tai daro. Ir turėčiau pasakyti, kad mane tai šokiruoja. Mano šalyje 47 procentai imigrantų gyvena. Na, gal ne visai tiksliai pasakiau, bet man nepatinka tai. Dar vienas dalykas. Vienas dalykas, kuris ypač nepatinka, tai kad regis tikimasi, kad aš kaip EPP e, partijos šeimos narys arba nieko nesakysiu, arba ginsiu. Aš esu įsižeidęs taip pat kaip ir kiti kolegos. Ir visai netaip kaip e, kolega iš Suomijos, man nereikia svarstyti, kokios yra Europos vertybės. Jos yra įrašytos, jos dėl jų yra susitarta. O 2004-aisiais niekas, kas įstojo į Europos Sąjungą, negalėjo padaryti tokios klaidos, kokią atrodo padarė ponia Tečer, kai kalbėjo apie tai, kad E, Jungtinė karalystė buvo klasta įtraukta į Europos Sąjungą. 2004 metais jau niekas negalėjo daryti tokios klaidos. Taigi visos valstybės narės, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 metais, puikiai žinojo, kur jos stojo. Ir, o atrodo, kad kai kas užmiršo, tai norėčiau, kad prisimintų. Ačiū. ponas Nidermier. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kalbėti savo vengrų kalbą ir išsakyti nuomonę. Daug kolegų uždavė klausimą. Kodėl Orbanas iškėlė tokį klausimą jeigu neketina sugražinti mirties bausmės. Tai labai sunkus klausimas ir moralinė ir etinė prasme. Ir negalime nei atlaidžiai žiūrėti, nei žaisti tokiais dalykais. Ir kolega teigė, kad tai buvo manevras, gydingos konsultacijos. Ir klausimai, kurie yra nurodyti toje anketoje, tame klausimėje yra visiškai absurdiški. Monika. Norėčiau žinoti, kuriems dvyl, iš dvylikos klausimų galėtumėte pritarti. Jeigu Vengrijos elgesys yra Europos kraštutinės dešini, dešinės požiūris. Tai ir Faražas, ir Marine Le Pen, būdami ekstremistais, reiškia tokį požiūrį. Mūsų Europos parlamento narių pareiga yra aiškiai pasakyti, kad mes niekaip nesitapatiname su šiais klausimais tai ne vien Vengrijos problema, tai yra visos ES problema, nes Vengrija yra ES narė ir šios šalies vyriausybė jau ne vienerius metus negerbė ES vertybių. E, anksčiau sakydavo, kad gauna įsakymus iš Maskvos, dabar sako, kad gauna įsakymus iš Briuselio. Ir taip kritikuodamas Briuselį, e, Orbanas e, ima lėšas e, finansavimą iš ES, iš Briuselio, o jeigu ima, naudojasi pinigais, tai turi gerbti ES ir jos vertybės. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie mirties bausmę, jei nėra vietos ES. Ačiū, Monika, ar norėtumėte pasisakyti, ne? Pone Gal. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau visus patikinti. Kad mes ir aš pati tikrai stengiamės laikyti Europos vertybių, standartų ir nereikia bijoti, kad Vengrija ar Vengrijos vyriausybė ar mes čia esantis nukentėsime dėl to, kad nebus gerbiamo žmogaus teisės. Nors žinoma, galima įvairiai interpretuoti ir iš naujo interpretuoti žodžius, galima e, pasitelkti citatas ir tai nebuvo pasakyta, tie žodžiai tikrai taip nebuvo pasakyti, bet jūs vis kartojate tai ir kartojate tiek kartų ir taip garsiai, kad dalis pradeda tikėti tokiais žodžiais, bet ne vengrai, nes vengrai žino, kas vyksta ir tai yra ne taip. Ir pirmininkų sueigoje praėjusį ketvirtadienį buvo kalbama apie mirties bausmės klausimą ir aš e, labai aiškiai pasakiau, e, ir dar keli kalbėjusieji aiškiai pasakė, kadangi ministras pirmininkas teigia, kad Vengrija ir Vengrijos vyriausybė neplanuoja iš naujo vesti mirties bausmės. Nėra rengiama jokių dokumentų, jokių teisės aktų. Taigi nėra jokio ketinimo, jokių planų iš naujo įvesti mirties bausmę. Ir viskas, taškas. Nie, jokie dokumentai nerengiami. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jeigu šalyje būtų vykdomos žiaurios žmogžudystės, kaip yra nutikę Vengrijoje prieš savaitę, tai taip, žmonės užduoda klausimus kas nutinks žudikams ir vyksta diskusijos. Aš nepritariu toms diskusijoms, bet akivaizdu, kai mm, tokios žudinės, ypač nukreiptos prieš jaunimą, vyksta, žmonės užduoda klausimus dėl, dėl to. Ir nereikia to neikti, nereikia sakyti, kad tai tikrovė. Niekas Vengrijoje neketina iš naujo vesti mirties bausmės. Tiek būtų galima pasakyti dėl emigracijos kad ir ką sakytumėte, turėtumėte žinoti, kad Vengrija dabar priima daugiau migrantų, daugiau prieglopščio prašytojų nei kai kurios, nei dauguma kai kurių valstybių narių. Mes esame antroji šalis Europos Sąjungoje, kuri daugiausiai priima migrantų ir priimame daug daugiau nei Niderlandai ir kitos šalys Taigi, kai iš tikrųjų matysite, kas vyksta, nemanau, kad tai yra tinkamos diskusijos ir kad yra tinkamas šių diskusijų tonas. Manau, kad šios diskusijos jau niekaip nesusijusios su Vengrija ir neturi būti tęsiamos, nes vyriausybė pasakė, kad nėra tokių ketinimų ir aš nesuprantu, dėl ko vyksta šios diskusijos. Galiu pasakyti tik tiek, kad yra jaučiama parlamente prieš Orbaną ir prieš e, Vengrijos vyriausybę nukreiptas požiūris. Ačiū. Ačiū, ponė Kaufman. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponė Kinga Gal. Žudynės, žudi, nužudimų nutinka visose valstybėse narėse ir uh, valstybinės valdžios institucijos tiesiog turi surasti nusikaltelius ir turi padaryti tai e, atsižvelgdami į teisinės valstybės principus. Juk niekas kiekvieną kartą nesvarsto mirties bausmės įvedimo, kaip teigia ponia Holmaja. Ir aš tai užsirašiau. Ja stebina tas dirbtinis susijaudinimas šiandien Na, kai paskaitėte pirmininkų sueigos parengtą laišką, tai norėčiau visiems priminti, kad pirmininkų sueiga paprašė mūsų aptarti šią temą, ji yra labai aiški, labai aiškiai nurodyta laiške. Ir šios dienos rezultatų tikslas yra sureaguoti į pirmininkų sueigos pateiktą laišką, o atsakymas gali būti tik vienas Tuo atveju, jeigu valstybė narė įvestų mirties bausmę, tai reikštų, kad tai būtų šokiruojamas pagrindinių ES vertybių pažeidimas ir Europos e, parlamentas turėtų pradėti procedūrą remdamasi septintų straipsnių ir džiaugčiausi, jeigu ponas Junkeris komisijos vardu irgi laikytųsi tokios aiškios pozicijos, o mūsų komit, kom, komitetas jau turi labai aišku atsakymą pirmininkų sueigai ir aš nemanau, kad gali būti koks nors kitas atsakymas, tiesiog būtų pasitelkiamas septintas straipsnis. Ponas Mišel. Pone Pirmininkė, aš abejoju dabar tuo būdu, kuriuo jūs rengėt šitas diskusijas, nes kiekvieną kartą, kai kas nors sakoma, pasakoma, kas neįtinka poniai gal, tai tada girdim e, tokią ir panašias e, reakcijas. Pone Major, jūs irgi turbūt e, nedraudžiat man kalbėti. Man nereikia jūsų kūno kalbos šiuo atveju Tik tai norėčiau pasakyti, brangus kolegus, kad aš ilgai dirbau parlamento darbą ir labai retai vis dėlto girdėjau tokių tiesiog pasipiktinimą keliančių pareiškimų susijusių su, susijusių su žmogaus teisų gerbimu, su sutarčių nuostatų laikymusi, kuri, ko, ko visą turi daryti Vengrijos vyriausybė. Tad ir vėlgi iš tikrųjų reguliariai vyksta tokios diskusijos, bet kita vertus Taip, juk vėl mes tada e, nereikėtų vėlgi savotiškai griebtis Orbano metodų ir tokiu būdu e, ir tokiu būdu uždrausti aiškiai kalbėti e, apie tokius dalykus, nes čia iš tikrųjų mes tada kalbėtume apie daugumos tyroniją, tai būtų nepateisinama ir tikrai nieko blogiau negali būti negu tokia daugumos e, tironija. Ir atrodo, Vengrijoje būtent tą ir praktikuoja ponas Orbanas. Ir čia e, vėlgi, kai kas, kai draudžia e, renkti diskusijas tokiais klausimais ir tokiais atvejais, kai e, komisija neprisijima reikiamos atsakomybės, tai mes tada leidžiam e, būtent elgtis Orbanui ir jo vyriausybei. Čia vėlgi priminsiu argumentus, kurie sako, kad tokios diskusijos nepagristos, o Orbano veiksmai aiškus, jis tiesiog e, painioja dalykus, tam tikras vertybės dalykus. E, galima netgi pradėti apie, kalbėti apie nedemokratinį režimą ar kaip nors kitaip įvardyti. Bet kita vertus, e, vėlgi tad, tad iš tikrųjų e, ponas Orbanas e, manipuliuoja dalykais, žmogaus teisų klausimais. Nes vėlgi tai, kas sakoma apie migraciją, E, ką girdim, tai yra gėdinga, aš nerandu žodžių. Ir kai dabar siūlomi tam tikri sprendimai, kurie tiesiogiai kertasi su ES vertybėmis, tai, tai, tai, tai tiesiog reikia reaguoti. Negali, negali šiaip jau likti abejingas ir turiu pasakyti, kad aš uh, kad aš esu pasipiktinęs tuo, tuo, kas čia e, buvo kai kurių pasakyta. Ir dabar vėlgi mes matom e, Vengrijos e, būtent vyriausybės veiksmus. Bet įsivaizduoju, jeigu panašiai būtų elgiamasi kitoje, bet kurioje valstybėje narėje, tai aš įsivaizduoju, vėlgi mes panašiai reaguotume. Aš gerbiu e, pona Timermansą, bet jis e, e, nu, kalbėjo apie tai, kad jis nori veiksmingos ES, tačiau jis turi prisimti politinę atsakomybę ir labai gaila, kad komisija nesiveikia, ne, nesima konkrečių veiksmų, kokių pageidavo mano frakcija ir pageidavo jau ilgą laiką. Uh, Na ir dabar dar noriu kaip ką pasakyti, neprovokuodamas tam tikrų EPP frakcijos kolegų. Taip, čia galim, čia galit tiesiog įvardyti tą reiškinį kaip norit, bet čia aš tai, tai įvardyčiau kaip blogo, blogo skonio tam tikras solidarumas. Aš pats esu E, humanistas, e, nors nesu toks praktikuojantis krikščionis. Ir e, krikščionybė kartu pasitarnavo tam tikrais žmonijos istorijos laikotarpiais. Bet kita vertus, vėlgi, kai pasitelkiami tam tik labai aršus argumentai, esas augant tokį humanišką krikščionybę ir ir e, tą girdim iš, e, iš e, Orbano, kai jis tiesiog stengiasi mažinti ten tų migrantų nelaimių apimti ir kuris tiesiog nusikaltėliais vadina benamius ir panašiai, tai yra tiesiog nepriimtina. Nes taip, mes kalbam apie vertybės, apie žmogaus teisės, tai yra savokos, dėl kurių mes suprantam. Kai kalbam apie demokratiją, tai nėra paprastas aritmetinis veiksmas, tai yra daugumos primetimas mažum, mažumai savo e, tam tikros nuostatos. Taip, aš suprantu e, tokią E, e, aš suprantu tokį mąstymą, kai, kai manoma, kad demokratija tai paprastas aritmetinis veiksmas, e, tačiau aš tuo nesutinku. Ir priminsiu jums, kad Viktoras Orbanas nieko jis ne, ne, ne, ne, negina, jis tiesiog vėl prabyla apie mirties bausmę, kuri tiesiogiai kertasi su būtent mūsų vertybių, vertybių nuostata. Būtent reikėtų priminti tuos dalykus ir kalbant apie tas vertybės, kurias jis esą gina. Na ir dabar, kai kalbam vėl apie mirties bausmę, tai pacituosiu. Laisvės šal, šalyse e, E, laisvė šalyse vėlgi mirties e, bausmė netoleruotina, tokia būtų maždaug savokos, e, tai yra citatos, citatos esmė. Tad pone Mikų, galbūt galėtumėt perduoti tokią paprastą žinę komisijai ir ypač komisijos vicepirmininkui Timermansui, kad komisija prisimtų atsakomybę, kuri jai tenka pagal ES sutarties teisės Ir vėlgi, kaip, bet kaip mes pavadintume tokius sambūrius e, dialogu ar, ar, ar diskusijom, per kurias sakoma, kad e, taip, čia mes neturim galių, bet vis dėlto kreipiuosi, kad galbūt komisija pasvarstytų apie e, konkrečių rimtų veiksmų prie, prieimimą ir galimas sankcijas. Pirmininkė, kolegos dabar dar, jeigu kas nors norėtų kalbėti, tai prašyčiau tada kalbėti glaustai, maždaug po minutę kalbėti, nes mes turim baigti e, diskusiją iki pusės šešių. Toliau ponia Veržyje. Ačiū ponia pirmininkė. Sutinku su ponia Olmaier. Taip yra populistų šiandien Europoje, kurie kursto baimę. Ką tai reiškia? Kurstyti baimę. Tai yra tiesiog pasiduoti e, šiaip jau visuomenės tai bendrai panikai, kai įvykdomi baisus, e, baisus, baisus nusikaltimai, nužudimai ir tada e, yra tokia reakcija, ypač iš kraštutinio dešinio sparno, kad reikėtų gražinti mirties bausmę. Bet kita vertus, tai bet kita vertus tai, ką sako vyriausybės narys, tai ne tas pats, e, ką sako paprastas pilietis. Nes kai vyriausybės e, atstovas, narys e, kursto baimę, tai yra negerai. Aš esu, sakykime, Prancūzijos atsto, atstovė ir, ir vėl matau, kaip, žai, kaip kursto ugnį ir, ir kursto baimę, sakykime, mūsų tiek dešiniojo, tiek kairios parto ministrais e, neigiamai pasisakydami apie Romus ir tokiu būdu kurstomas ekstremizmas. Ir tokiu būdu tada paminamos žmogaus teisės. Čia sutinku su tuo, kas sakė, kad čia mes kalbam nebūtinai apie ES e, pagrindinės teisės. Mes kalbam apie universaliasias teisės, kurios įrašytos į pasaulinę žmogaus teisų deklaraciją. Ir priminsiu, kad vis dėlto mūsų pagrindinių teisų Hartija patvirtino e, visų valstybių narių vyriausybės, kartu ir dešiniųjų vyriausybės. O septintas straipsnis, ponė, jis neveikia, jau praeitį matėm kiek mes ilgai kalbėjom apie tai, kad reikėtų taikyti šitą straipsnį, tačiau tas straipsnis praktiškai nepasiteisino. Komisija turėtų šiaip jau e, teikti konkrečių pasiūlymų, pagal kuriuos būtų galima imtis sankcijų prieš tas valstybės narės, e, kurios e, šiaip jau nesilaiko sutarčių nuostatų, nes šiuo atveju septintas straipsnis neveiksmingas. Ačiū. O dabar ponas Jurek. Ačiū pirmininkė. Mes iš tikrųjų diskutuojam ne apie, bet mes diskutuojam Vengrijos klausimu. Ir tokią diskusiją tikrai mes nesukursim tarpusavio pasitikėjimo. Priminsiu, toj pačioj salėje prieš keletą savaičių vyko klausimai, vėlgi apie Vengriją ir vienas Amnesty International atstovas užsipuolė Vengriją. Teigiantis, jis teigia, kad Vengrijoje pažeidinėjamos negerbiamos žmogaus teisės. Ir kaip argumentas buvo e, pasitelktas, e, pasitelkta teisės nuostata, pagal kurią galima įkalinti iki gyvos kalbos, iki gyvos galvos. Taip, pas mus panaikinta mirties bausmė pas mus nėra e, įkalinimo e, iki gyvos galvos nuostatos, bet e, kita vertus vėlgi kalbam apie šalį, kur, kurioje, kurioje kaliniai išeina iš kalėjimų po 25 metų. Priminsiu, Vokietija, Niderlandai, Vengrija. Mes visi yra JAV sąjungininkai, o JAV kai kurių valstijų baudžiamosios teisės kodeksai numato mirties bausmę. Bet ar dėl to mes turėtume nutraukti visus ryšius su Amerikos, Junktinėmis Amerikos valstijomis? Ar turėtume betodariškai užsipuldinėti JAV būtent veiksmus? O ką šiame kontekste sako ponas Orbanas? Jis sako, kad jeigu dalis e, Vengrijos visuomenės reikalauja kalbėti šiuo klausimu, tai jis pasiruošęs apie tai kalbėti Briuselėje. O mes jį užsipuolam dėl to, kad jis nori uh, šį, mm, šios klausimus aptarti ES lygių. Dabar e, pagrindinių e, teisių hartijoje septintas straipsnis sako, kad niekas negali e, būti nubaustas mirties bausme ar, ar negali būti įvykdoma mirties bausmė. Bet mes iš tikrųjų kalbam apie diskusiją mirties bausmės klausimų. Daugelį valstybių narių e, mirties bausmė buvo mm, išaldyta, o čia mes savotiškai užsipuolam ar tiesiogiai užsipuolam Vengrijos visuomenės nuomonę. nepamirškim, kad juk pasipriešinimo Vengrijos dalyviai žuvo. Dabar dar pasakysiu vieną dalyką. Kai e, sakomi garsus e, dideli žodžiai, tai dažnai jie skiriasi nuo tam tikrų vidaus įsitikinimų. Aš prisimenu tuos laikus, kai vidurio ir rytų Europos e, šalis įstojo į Europos sąjungą, bet e, Vokietijos vyriausybė tiesiog e, užkirto kelią mm, to vidurio ir rytų Europos piliečiams rasti darbą. Bet klausimas, ar Vokietijos vyriausybė tuo metu turėjo teisę taip daryti. Kita vertus žmonės, kurie priėmė tokius sprendimus, tai jie turėtų pasvarstyti dabar nesmerkti kitų šalių vyriausybių. Taip, dabar buvo prim, primintas pagrindinių teisų hartijos antras straipsnis, jo vertybės, kurios esą e, pažeidinėjimus buvo Aišku, mes galim kažkaip užčiaupdyti e, visuomenės atstovus, neleisti jiems kalbėti, bet tai nereiškia, kad jie išnyks, jie yra. Ladžungerai. Mm, pone pirmininkė, aš nedaug ką turiu čia pridurti prie visko, kas pasakyta. Tačiau turiu pasakyti, kad man gėda dėl to, ką sakė, pasakęs yra prezident, pirmininkas prezidentas Orbanas, aišku, E, jis atsiemė savo žodžius, nes, aišku, visų Europos institucijų, visos Europos reakcija buvo labai neigiama. Tačiau ką aš noriu pasakyti, kad tai nėra vien tik tai vertybių klausimas. E, sakoma, kas numato vertybės, tas e, numato darbo atvarkė kai kalbame apie tas teisės ir hartijas, kuriamis pagrįsta Europos Sąjunga. Tai e, žmogaus, Europos žmogaus teisų hartijoje Europos Sąjunga yra tik tai stebėtojos teisėmis. Manau, kad e, tai negerai. Pono Orbano deklaracija, pareiškimas ir prasidėjus diskusija yra bandymas e, mirties bausmą padaryti primtina diskusijų tema. Tai yra dalykas, kuris eina daug toliau už Vengrijos sienų. Ir todėl Europos komisija turi padaryti viską, ką gali, kad neleistų mirties bausmiai tapti normalia diskusijų tema. Čia ne tik e, tokie žmonės kaip Marilyn Pen ar jos tėvas, kurie nu, gali pasisakyti už mirties bausmę, bet taip pat e, ir ankstesnis Lenkijos prezidentas Alega, e, ekstremali Italijos partija, ne vieną kartą apie tai kalbėjo būdami parlamente. Ir, ir dabar e, e, Šiaurės lygos šios partijos vicepirmininkas reguliariai daro tokius pareiškimus. Kaip aš įsivaizduoju, šios tendencijos yra maitinamos, maitinamos terorizmo baimės, migrantų baimės. galėčiau paminėti keletą daugiau pavyzdžių. Penktajame straipsnėje pagal penktąjį klausimą e, galima suprasti, kad migrantai yra grėsmė e, Vengrijai, prastam gyvenimo būdui. Septintame klausime e, jie yra jos romanas neigiamas požymis. Turėtumėte tai paskaityti visi šį klausimyną, 12 klausimą, čia klausimą Vengrijos piliečių. Ar jie, jie norėtų užtikrinti, kad būtų daugiau vengrų šeimų turinčių vengrų vaikus negu kad emigrantų šeimų. Verta paskaityti. Pane Lauristin. Ačiū. Aš manau, kad diskusija yra labai gera. E, Jei tęsia mūsų ankstesnė diskusija dėl to, kad reikia stebėti e, šalis pagal žmogaus teisų padėtį, reikia aiškių kriterijų. Ir matome, kad reikia diskusijos apie tos kriterijus, nes ar galima pamatyti, kur prasideda tas žmogaus teisų pažeidimas? Nes baigėsi prie, sprendimo prieimimu, bet jis prasideda tokiamis diskusijomis. Ir turiu pasakyti, kad yra aiškus skirtumas tarp žodžio laisvės, kai ją naudojasi priečiai ir kai ją naudojasi vyriausybė. Vyriausybės iš tikrųjų šiuo atveju neturi žodžio laisvės. Vyriausybės visais savo žodžiais yra politiniai veikėjai, tardami visus savo žodžius. Todėl čia aiškiai turime suprasti tiesioginės demokratinės klausimą. Nes visi populistai, kairieji, dešinieji, visą laiką jie kelia tą darybę, kad tiesioginė demokratija per referendumus, konsultacijas yra puikus dalykas. Turime aiškiai pasakyti, kad tokiais klausimais kaip mažumų teisės, pagrindinės teisės, Tokios referendumai nėra demokratijos priemonė. Tai yra labai kažkas priešingo. Turime aiškiai išsakyti tokią poziciją. Galbūt netgi per kažkokią teisinę priemonę. Aš labai norėčiau matyti, kad kalbant apie šios klausimus, pagrindinės teisės, nebūtume susiskaidę į kairiuosius, dešiniuosius, EPP, socialistus ir taip toliau. kad mūsų solidarumas būtų ne pagal partijų linijas, o pagal pagarbą žmogaus teisės. Ir čia klausimas yra ne rytų ir vakarų Europos, tai nėra Vengrijos problema, tai yra problema, kur šalyje per demokratinius rinkimus politinė jėga, negerbinti žmogaus teisų, atėjo į vyriausybę. Nežinome, kas atsitiks po Junktinės karalystės rinkimų, kas bus su Marine Le Pen kokiuose kitose rinkimuose. Nežinoma, kurioje, kurioje šalyje panašus atvejis atsiras. Vengrija mums čia nėra Vengrija. Iš tikrųjų, yra galimybė aptarti tuos dalykus, kurie yra bendros svarbos. Ir džiaugiuosi, kad vyksta ši puikia diskusija. Ir čia niekas nebando įžeisti Vengrijos ar jo žmonių. Klausimas apie tokią nelemtą situaciją vienoje šalyje, kas galėtų pasikartoti bet kurioje kitoje šalyje. Ačiū. And... Uh, Ačiū, panas Sogor. Thank you, Chairwoman. Ačiū pirmininkė. Nuo 90-ųjų metų, nuo tada, kai pradėjome laisvai skaityti kažką apie Vengri Vengrijoje, aš supratau vieną dalyką. Nesvarbu, kokia vyriausybė būtų Vengrijoje, E, pirmiausia, skaitydavau opozicijos laikraščius, o po to vyriausybės laikraščius. Šiuo atveju dabar skaičiau tik tai opozicijos laikraščius ir cituoju vieną iš jų. 28 valandžio. E, šis e, žiniasklaidos šaltinis kairios pakraipos rašo štai ką. po dviejų dienų ministras pono Lazaro vengriškas pavadinimas buvo pasakytas, nes daug vengrijos žiniasklaidos priemonių, kai kalba Orbanas, pasunčia viceministrą pirmininką, poną Lazarą, kanclerį ar ten biuro vadovą. Jis sakė taip. Vagyis a halálbüntetést bevezetni az országban. Pont. This whole j- joke. Excuse me, we don't understand this. Ah, there is a discussion, there is a debate, but the government is not. Vyksta diskusija, bet vyriausybė neketina įvesti tokių priemonių šalyje. Aš išvečiau e, laisvai, nes anglų kalba yra mano ketvirtoji kalba. Galiu tai pasakyti ir vokiškai, bet vokiška kalba bus dar prastesnė. Leiskite pajokauti, nes kolega Tomašas pajokavo puikiai apie tas avis. Noriu pajokauti, kaip žiniasklaida interpretuoja kai kurios dalykus, kaip mes sekame žiniasklaidą. Tai yra anegdotas. Popiežiaus lankosi šalyje, žiniasklaida prieina prie jo ir sako, klausia, ar žinote, kad šios šalies prie, prie didelės katedros homoseksualų asociacija nusipirko viešbutį? Popiežiaus atsakymas yra, ar jie turi šioje šalyje, šalyje homoseksualų asociaciją, o kitą dieną žinios, žinios skalbė. Po popiežiaus po, pirmas klausimas, klausimas šalyje buvo, ar homoseksualai turi asociaciją. Taigi tokia ir čia diskusija. E, aš nenoriu kalbėti apie migraciją, galbūt padiskutuosime, kada yra apie migraciją. E, gaila, gaila, kad ponas Laimišelis išėjo, aš džiaugiuosi jo darbu, netgi balsavau uh, už jo pakeitimą, prieštaraujant PP pozicijai, kai buvo balsuoma dėl jo pakeit, e, pranešimo. Tačiau, kai kalbama apie demokratiją, ideologija mūsų ta pati. Demokratija nereiškia, kad tai, jeigu turi daugumą, tai vien, vien tik tai skaičiai. Tačiau pagalvokite, kodėl du trečdaliai balsuoja už e, dešiniuosius, nes liberalai ir socialistai sunaikino ne tik savo šalį, bet ir savo partiją. Leiskite baigti. Dabar aš bandau suprasti žiniasklaidą, tačiau vis tiek nesuprantu komisijos ir pono Timermanso, nes daugelį kartų mes kėlėme klausimą dėl Europos piliečių priklausančių tradicinėms mažinoms. Aš pats esu rumūnų kilmės, esu rumunas iš Vengrijos, gaudama visą laiką tą patį atsakymą ir ankstesnės komisijos lūpų. Tai nėra Europos parlamento, Europos Sąjungos klausimas, tai yra valstybės narės klausimas. O dabar, kai kalbame apie kažkokias citatas žiniasklaidos, mano šalies žmonės baudžiami, nes jie bando gyvendinti įstatymus, nes mažumų nusavybė E, nusavinama, niekas, niekam neleidžiama apie tai kalbėti. Man rūpi tai, kad čia šešias rūmose reikia apie visą tai diskutuoti, bet ne vien tik apie Vengriją, o apie visas valstybės narės. Ačiū. Thank you and, uh... Ačiū. Pane Sipai. Labai prašau trumpau prašau. Mes neturėtume visą laiką diskutuoti apie Vengriją, taigi pasakykite ponui Orbanui, kad turi keisti savo politikos politikavimo būdą. Antra, jeigu mano šalyje. Ir labai trumpai, tai minėjau kalbėdama pirmą kartą, jeigu mano šalyje po to, kai vykdomas žiaurus nusikaltimas, žmonės kelia klausimą, ar būtina gražinti mirties bausmę. Mano vyriausybė iš karto pasako, suprantame jūsų emocijas, bet mirties bausmė, bausmė mūsų šalyje vietos nėra ir nėra jokio poreikio dėl to diskutuoti. Nenorėčiau grįžti prie klausimino, ten irgi yra klausimas. Jeigu mes rašome laišką, rašysime laišką pirmininkų sueigai, tai mano nuomonė nepakanka pasakyti, kas yra be jokios abejonės aišku, kad suprantama, jeigu viena šalis pradėtų iš naujo įvesti mirties bausmę, tai mes turėtume paminėti septintą straipsnį, taikyti septintą straipsnį, tai savai aišku, bet reikia labai aiškiai pasakyti, kad tas klausimynas, kurio mums čia nedėra minėti, ir kad vyriausybės organizuojamos diskusijos dėl mirties bausmės iš karto reiškia prieštaravimą mūsų vertybėms. Monika Holmaja. Kolegos, turiu kitokią nuomonę dėl šio paskutinio klausimo. Pritariu nuomoniai, kad vyriausybės vadovas neturėtų kalbėti bet ko. Ir tai vertinu lygiai taip pat kritiškai kaip ir jūs. Jeigu vyksta populistinės diskusijos visuomenėje, tai labai atsakingai reikia elgtis. O dėl mirties bausmės Vengrijos vyriausybė labai aiškiai pasakė, kad mirties bausmė nėra tas dalykas, kurį e, svarstys. Aš jau kalbėjau apie didelį e, pykti dėl to, kad mes nuolat minime Vengriją. E, panašiai buvau anksčiau su, Čekijos, e, su Čekija, tuomet socialdemokratai vadovavo. Aš nesmerkiu Čekijos Respublikos, bet labai aiškiai pasakė, kad mirties bausmės nesvarstys įvesti ir tai buvo labai akivaizdu iš pat pradžių. Ir pritariu jūsų nuomoniai, kad mirties bausmės sugražinimas būtų siejama su septintu straipsniu ir nes kalbame apie pagrindinę žmogaus teises Europos Sąjungoje. Mes prieštraujame mirties bausmiai. Žinome, kad pasaulyje yra ne viena šalis, demokratinė šalis tame tarpe, kuri taiko mirties bausmę, bet mes Europos Sąjungoje esame įsitikinę, kad tai nepriimtina ir kad tai prieštrauja žmogaus teisėms. Visuomet laikysimės tokios nuomonės. Labai rimtai apie tai kalbu ir tikiuosi, kad nerimtai apie tai negalima diskutuoti. Pats klausimas yra per daug rimtas ir norėčiau paprašyti visų e, kritiškai vertinti ne vien Vengriją. Kai Bulgarijoje yra ne vienas regionas, kai kalbame apie tai, kad Bulgarijos teritorija parduodama Rusijai, tai niekas apie tai nekalba. Sekundėlę, leiskite pabaigti. Klausimas iškyla toks. Bulgarijoje E, komisija įsikišo, to nebuvo leista. Bet suprantu, kad kai kuriuose Europos šalyse žiniasklaidos organizacijos kelia susirūpinimą, jos mini žmogaus pažeidimų atvejus ir žinoma yra ir rusų nacionalistų žiniasklaida ir Bulgarijoje buvo tokių įvykių. Ir atvirai pasakysiu, visi šie dalykai, kurios, e, kai Kinga gal jautėsi asmeniškai puolama Lui Mišel ir kitų, tai mes, EPP frakcijos nariai, turime turėti galvoje, kad ir kiti kolegos kovoja už žmogaus teisės, mums reikalingos demokratinės vertybės ir mes neturime jų pulti. Louis Michel e, šiek tiek agresyviai kalbėjo ir gal net asmeniškai e, reagavo į Kingos gal pasisakymą. E, to buvo truputį per daug. Ispanijos saugumo klausimai ir kiti darbo atvarkė, jų irgi yra dešinioji vyriausybė. Prancūzijoje situacija panaši, turi socialdemokratų vyriausybę. Šalis gražina tokius teisės aktus, nes kartais tikrovė yra visai netokia, kokios norėtume. Ir kartais šalis patiria daugiau spaudimo ir turi sureaguoti į tai. Todėl turime labai sąžiningai padiskutuoti apie tai. Ir Kinga davė man kopiją dokumento. Aš manau, kad ši anketa yra visiškai nepriimtina. Turime pagalvoti, kaip, kaip bendruomenė galime reaguoti į tokius dalykus, kaip šis klausimynas, kuriame be kitų dalykų rašoma, kad Briuselis yra atsakingas už tai. Bet Briuselis yra atsakingas už imigracijos problemas. Tai visiškai nepriimtina. Mes nepaskatinome pabėgėlių migra, migrantų srautų. Jie vyksta į ES dėl tų problemų, kurios yra Afrikoje. Ir ar mums tai patinka ar ne, tai vyksta. Norėčiau, kad pasistengtume dirbti kartu ir nepamiršti e, savo piliečių baimių. populistai žaidžia šiomis baimėmis - baimė dėl nedarbo, dėl didesnio nusikalstamumo, dėl pabėgėlių. Turime labai aiškiai pasakyti, šios baimės nepagrystos ir nepriimtina užduoti tokius klausimus. Nepriimtina, kad vyriausybė užduoda tokius klausimus atvirai ir aiškiai tai kritikuoju. Mums reikia atsakyti suteikti atsakymą piliečiam. Manau, kad mes rengiamės tai padaryti ir mums reikia pasistengti e, parengti holistinį požiūrį į migraciją. Dėl e, pabėgėlių ir migrantų situacijos reikia atsakyti į daug klausimų. Turime parodyti, kad ES turi sprendimą, turi koncepciją, ir kad valstybės narės dažnai atmeta e, bendrą požiūrį į migrantų sraudų problemą. Bendras požiūris į vystimas yra vienas iš tokių pavyzdžių. E, būtų gerai teikti daugiau humanitarinės pagalbos ir vystimosi pagalbos. Norime sustiprinti Frontexą pasitelkdami išteklius. Kolega Tuničiai irgi kalbėjo panašiai. Tik norėčiau pateikti labai rimtą atsakymą ir norėčiau, kad jis ir būtų suprastas rimtai, kad mes, EPP frakcijos nariai, nenorime skatinti uh, radikalaus populizmo ir atmetame šią, šį klausimyną, tačiau mums, kaip Europos parlamentui, reikia užtikrinti, kad parengsime strategiją, kuri galėtų būti sprendimu įveikiant pabėgėlių problemą, bet niekas negali, negali mūsų kaltinti už tai, kad esame populistai ir kad netinkamai sprendžiame tuos klausimus. Mes norime kartu su jumis dirbti. Ir turime aiškiai pasakyti, kad toks mūsų požiūris. Ačiū. Labai trumpai e, norėčiau pasisakyti prieš pasisakant ponai Holmaje. Aš tikrai e, esu labai nusivylusi, mes jau ne kartą apie tai kalbame ir tikrai pritariu daugumai to, ką pasakė ponia Holmaja, bet nepritariu tik tai tam, kad tai yra susijęs su migracija, nes panaši diskusija vyko tuo met, kai kalbėjome apie Vengrijos teismų nepriklausomumą, apie centrinį banką, apie vairius įstatymus susijusius su mokesčiais, žiniasklaida, ne tik migracija. Ir atvirai pasakius, šios diskusijos, kurios niekaip nesibaigia, kai mes nuolat e, ginčijamės, ar turėtume kalbėti apie Vengriją, ar apie kitą šalį, ar mes šališki, ar ne. Ir liberali, e, Niderlandų liberalų vyriausybė irgi buvo labai kritikuota mano, mano frakcija nekarta pasisakė už skirtingas priemonės. Mums reikia privalomų taisyklių, mums reikia mechanizmų, kad galėtume stebėti visas šalis, kad galėtume įsikišti, kai būtina visose šalyse ir jeigu reikia taikyti sankcijas. Todėl mums nereikia kalbėti daugiau apie poną Orbaną, mums galime kalbėti apie visas šalis ir taip galime padaryti rezultatų suvestinę. Ir šiandien kalbėjome apie teisingumo rezultatų suvestinę. Kodėlgi jos neišplėtus dėl, teis, dėl teisės viršenybės, dėl demokratinių vyriausybių. Mes diskutavome šiuo klausimu plenarinėje sesijoje ir Mane malonė nustebino, kad beveik visi tam pritarė, tik tai du prieštaravo. Vienas regis buvo kažkas iš fašistų kampelio ir ponas Timirmanas, kuris sakė, ne, ne, ne. Mes tik dialogą plėtosime, mums nereikia daugiau priemonių, bet taip, mums reikia priemonių. Ir aš norėčiau pasiūlyti štai ką, kad mes kaip Europos parlamentas E, rengiame tokius mechanizmus ir jeigu komisija ar ponas Timermanas to nenori daryti, tai parlamentas gali padaryti. Ir pateiksime ponui Timermanui, nes e, tikrai esu įsitikinusi, kad e, šiame parlamente yra tokių, kurie nepritarė mūsų europinėms vertybėms, bet didžioji dauguma taip, su skirtingais niuansais taip. Taigi laikykime tų vertybių ir parenkime tokį mechanizmą, ir tokiu būdu mes užpildysime atotrukį tarp teisės aktų ir septinto straipsnio, kad ateityje daugiau nereikėtų diskutuoti nei apie poną Orbaną, nei apie Vengriją, nei apie kokią nors kitą valstybę narę, tik apie tai, kaip būtų galima užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi ir kaip užtikrinti Europoje teisinės valstybės principus. Ir paskutinis Nidermela. Ačiū pirmininkė. Na, tikrai e, laikas teka, pasistengsiu kalbėti trumpai. Taigi, džiaugiuosi, kad ponia Holmaja teigė, kad ši anketa yra nepriimtina. Ir taip pat džiaugiuosi, kad ji pasiūlė Bet mes komitete turėtume aptarti šį klausimyną, nes jis tai nėra vien populistinis ar kažkas panašaus. Jame yra daugybė melo. Nėra tokių migrantų, kurie nori dirbti Vengrijoje. Tai yra visiškas melas. Ir dar vienas dalykas. Mes čia diskutuojame ne mūsų diskusijos nukreiptos ne prieš Vengriją, mes kritikuojame ne Vengriją, bet kritikuojame Vengrijos vyriausybės politiką, kuri pastaraisiais metais e, buvo labai ant ribos, kalbant apie ES pagrindinių teisių hartiją. Ir tiesiog norėjau pasakyti, kaip svarbu yra laikytis europinio vertybių. Ačiū Jums už labai įdomią gyvą diskusiją. Norėčiau kreiptis į, kreipsiuosi į komiteto pirmininką, pana Marajas, paruošti laišką, tai yra atsakymą į pono Šulco atsiųstą laišką, kad tas laiškas tame laiške būtų atsispindėtų dabar mūsų komitete vykusi diskusija. Mes parengsime tą laišką ir iki 13 gegužės nusiūsime, laiko nedaug bet pasitelksime kai kuriuos jūsų pasiūlymus, atsižvelgsime į diskusijos turinį ir šiandien kartu su ponu Morajas paruošime atsakymus ponui Šulčiui. Gal komisija galėtų atsakyti mūsų užduotus klausimus? Norėčiau, kad komisija pasakytų, kad neturi atsakymo ponės Argentinė, dabar mm, nesvarbu, ar turi atsakymą ar ne. Išklausėme diskusiją ir labai aiškiai pasakėte, ir ponas Kaufman nekarta ne kartojo, kad komisija negali imtis veiksmų dėl konsultavimuose. Komisija jau yra pateikusi atsakymą dėl konsultacijų, bet mes negalime pradėti jokio oficialaus proceso, konsultacijų proceso dėl kokios nors vienos valstybės narės. Galime tik tai pasakyti jums štai ką. Mes tikrai nepritarėme kokiom tokioms konsultacijoms, kurios būtų viešos ir kurios būtų pagrįstos duomenimis, kurie nėra pagrįsti faktais. Ir jeigu dabar pažiūrėčiau, kas parašyta apie konsultacijas, ir vicepirmininkas Timermanas taip pat yra kalbėjęs apie tai. Parašyta, kad šios konsultacijos yra pagrystos šališkais ir klaidinančiais teiginiais dėl prietarų susijusių su migrantais ir kad tai negalima būtų laikyti e, pagrindų, kuriuo būtų galima kurti tinkamą politiką. Ačiū Jums kad dalyvavote mūsų diskusijoje. Norėčiau priminti, kad kitas mūsų komiteto posėdis vyks Strasbūrė ir tai bus 18 gegužės e, nuo 19 iki 21.30, kitas posėdis vyks 26 gegužės ir 4 birželio. Ačiū. Thank you. Thank you. It's true.